Valandą balsuosime trečiadienį. Danijos kompetitingos institucijos man pranešė apie tai, kad ponas Klaus Larsen Jensen nuo 2013 gruodžio 12 dienos pakeis kolegą Jorgenseną, kuris tapo Danijos vyriausybės ministru. Lenkijos kompetingos institucijos mane informavo apie tai, kad nuo gruodžio 17 dienos buvo Ponas Zalieskis išrinktas e, Europos parlamentas pavados poną Kolauską Bobinską ir Tadeuš Ros pakeis Rafalą Traškovskį pagal <clears throat> septintąjį Europos parlamento narių rinkimų įstatymą ir darbo tvarkos taisyklių ketvirtas straipsnis.